Kollege Verhofstadt, äh, beruhigen Sie sich, Ihr Mikrofon ist. Pone Verhofstadtai, nusiraminkite, Jūsų mikrofonas šiuo metu yra įjungtas, taigi patopykite energiją diskusijoms. Labas rytas, ministrė Bočkopai, tarybos atstovė. Noriu pasisveikinti su ponė Malmström. Su jie susitarėme, kad jai suteiksime žodį po to, kai pasisakys frakcijų pirmininkai. Todėl procedūra dabar bus tokia. Pirmiausiai suteiksiu žodį e, vidaus ir teisingumo ministrų tarybos pirmininkui ponui Botskopui. Prašau jums žodis. E, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmininkė, komisijos narė, noriu Jums padėkoti už galimybę aptarti šią svarbę temą. Reikia išspręsti aktualius klausimus. Todėl mes pritarėme siūlomam sprendimui. Reikia priminėti sprendimus, kurie būtų naudingi gyventojams, netgi jei tie sprendimai ir nėra ypatingai populiarūs. Aš esu tikras, kad e, jūs visi pritartumėte šiandieno vertinimo mechanizmo teisinio pagrindo pakeitimu, nepaisant to, kad pasiūlymai teikiami nėra populiarūs valstybėse narėse. Šitą pripažįstu, tačiau Reikia, būtina, e, reikia būtinai priimti šios sprendimus, jeigu norime, kad e, norime sulaukti teigiamų rezultatų. Ir e, todėl nėra galimybės priimti kitus sprendimus, išskyrus tos, kurios pasiūlė dabar taryba ir kurios patvirtino taryba. Teškite, tarybos pirmininkė, prašau, sako pirmininkas, atsižvelgiant į tarybų narių pozicijas, e, į valstybių narių pozicijas taryboje negalėjome priimti kito sprendimo, nes tas sprendimas yra naudingas Europos piliečiams. Jei mūsų bendrijoje nėra vidaus sienų dabar. Tai yra vienas didžiausių pasiekimų per mūsų istoriją ir turime išlaikyti ES be vidaus sienų kontrolės. Tačiau reikia laikytis visų galiojančių taisyklių ir reikalavimų taikomų Šengeno erdvį. Ir aš norėčiau ir mes e, raginame jau daug metų Šengeno vertinimo mechanizmą sustiprinti tam, kad e, galėtume pasiekti laukiamų rezultatų. <clears throat> Kadangi dabar Šengeno, bendradarbiavimo Šengeno erdvėje yra iškilusi tam tikra grėsmė, todėl 11 metų rugsėjo mėnesį mes pasiūlėme dviejų teisės aktų rinkinių, rinkinių um, projektus ir pirmininkaujantį Lenkiją tiek uh, e, per savo pirmininkavimą, tiek dabar Danija tęsia pradėtus darbus šioje srityje. Ir aš džiaugiuosi, kad prieš savaitę taryba vienbalsiai sutarė dėl bendro atsako e, į e, siekiant, bendrų veiksmų siekiant spręsti problemas kylančias Šengeno erdvėje. Vienas iš žingsnių yra pakeisti šiandieno vertinimo mechanizmo teisinį pagrindą. Tai yra 77 e, straipsnio antroji e dalis. E, ir taryba priėmė savo sprendimą remdamėsi skirtingais aspektais. Pirmiausiai, e, šiandieno vertinimo mechanizmo testinumo siekdama. Ir 77 straipsnio antroji A dalis dabar tapo 70 e, straipsnio, atitinkamas pakeitimas buvo pakeistas ir pagal tarybos reglamento 19 straipsnio 6 H dalį siekiama kuo labiau atsižvelgti į parlamento nuomonę prieš patvirtinant galutinį dokumento tekstą. <clears throat> Todėl e, sprendimai vėl pradėti vykdyti vidaus sienų kontrolę bus e, aptariami per būsimą trišalį susitikimą. E, todėl aš esu patenkintas e, teikiamų pasiūlymų pakeisti 77 straipsnį į 70 straipsnį. Turime taip pat e, konstatuoti, kad jei dabar pradės veikti naujasis sustiprintas vertinimo mechanizmas, reikės pakeisti teisinį pagrindą. Kitas aspektas yra tas, kad mes neneigiame būtinybės patvirtinti naują vertimo mechanizmą, e, ir tačiau nebus įmanoma patvirtinti naujo mechanizmo pagal 77 straipsnį, kuris iki šiol buvo teisinis pagrindas. Aš esu įsitikinęs, kad mes renkami parlamento nariai, renkami gyventojų atstovai turime suvokti savo e, prisimamas pareigas ir suprasti ir siekti realių rezultatų. Taryboje esama vienintelės galimybės e, pasiekti šių rezultatų ir e, turime tą galimybę pasinaudoti. Taip pat noriu pabrėžti, kad taryba sutarė pakeisti teisinį pagrindą ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad priimdama atitinkamą sprendimą taryba aiškiai išreiškė savo paramą teisės tarnybos parengtam šio pasiūlymo vertinimui. Taip pat taryba aiškiai atkreipė dėmesį į tai, jog atsižvelgs į e, visus Europos parlamento pozicijos aspektus toliau aptardama teikiamą pasiūlymą, svarstydama teikiamą pasiūlymą. Manau, kad jūs aiškiai suvokite, kad pasiūlymas pakeisti teisinį pagrindą grindžiamas e, tik tai turinio aspektais ir jokių būdų ne politiniais aspektais. Pons ir ponai, Europos parlamento nariai, manau, būtų klaidinga e, šį klausimą paversti E, kovos tarp tarybos ir parlamento lauku, e, nes tai tikrai nepasitarnautų Šengeno erdvės stiprinimui. Svarbu, kad būtų tęsiamas dialogas dėl visų su Šengeno erdvė susijusių teisės aktų, ne tik dėl pasienio kontrolės, tačiau taip pat ir dėl pasiūlymų teikiamų vertinimo e, mechanizmo srityje būtina glaudžiai bendradarbiauti, siekiant spręsti kylančias problemas ir tik bendromis pastangomis sugebėsime jas išspręsti. Tik bendradarbiaudami galėsime rasti būdų e, priimti tuos sprendimus, kurių iš mūsų tikisi piliečiai. Pirmininkaujanti Danija teiks labai e, didelę svarbą bendradarbiavimui šioje srityje su Europos parlamentu Nuo mūsų pirmininkavimo pradžios mes palaikėme glaudžius kontaktus su pranešėju, panu Koeliu, dėl šiandieno vertimo mechanizmo, taip pat su visų parlamentu. Mes įsiklausome parlamento nuomonę ir patikinome, kad e, tęsime konstruktyvų dialogą, už kurį noriu Jums padėkoti. Taip pat džiaugiuosi, kad e, Libė komitete Gegužės 31 dieną pranešėjas konstatavo, jog pirmininkaujantį šalis deda pastangas įtraukti parlamentą į vykstančias diskusijas ir procesus ir įtraukti į taryboje svarstamą dokumentą tekstą parlamento pasiūlymus. Tai reiškia, kad šias ryties buvo žengtas žingsnis į priekį ir e, pono Koelio ir kitų Europos planeto narių pastangų dėka ta pažanga bus daroma toliau. Parlamentas e, pageidauja, kad e, e, tarybos teikiamame svarstame kompromiso mm, pasiūlyme būtų atskaipiamas dėmesys į išorės sienų kontrolę. Tai reiškia, kad ir reikia numatyti ir vykdyti patikras, apie kurias neprašoma iš anksto atskirose pasienio vietose, taip pat <clears throat> būtina užtikrinti bendrąją prasme didesnį skaidrumą. Apie tai kalbame Europos parlamento pranešime. Mes palaikome tikrai glaudžius ryšius. Pirmininkaujantį šalis nebuvo nustebinta dėl šių Europos parlamentui svarbių klausimų. Kalbant apie Šengeno pasienio kodeksą ir su juo susijusius teikiamus pasiūlymus. Jie yra svarstomi įprasta teisėkuros procedūros tvarka, tai yra pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Ir klausimas susijęs su, su vidaus sienų kontrolės gražinimu yra labai svarbus. <clears throat> Europos parlamentui mes tą suvokime, todėl pirmininkaujantis šalis mano, kad šie jautrus politiniai klausimai ir su jais susiję e, sprendimai turi būti mm, išsprendžiami prieš patvirtinant Šengeno kodeksą. Todėl mes tikimės ir norime, kad Europos parlamentas ateityje ir e, toliau e, ilgomis teisėmis galėtų dalyvauti priimant sprendimus e, susijusius su šia e, sritimi, net ir pakeitus teisinį pagrindą. Šiuo metu buvo pateiktas pasiūlymas e, nukelti sprendimų prieimimą dėl vidaus sienų kontrolės gražinimo. Pirminkiaujantų šalis ir kitos valstybės narės nepritarė šiam pasiūlymui nukelti sprendimą. Jeigu sprendimas būtų buvęs arba būtų nukeltas, tai suprastume, E, ar būtų buvęs nukeltas, tai suprastume dabartinę parlamento poziciją, tačiau sprendimo primimo laikas nebuvo nukeltas. Ir kadangi šiuo metu veikia ES be vidaus sienų kontrolės, turime konstatuoti, kad pasiekime šio rezultato po ilgamečių pastangų. Ir reikia vertinti šį e, kompromisinį pasiūlymą platesnėme kontekste. Juo siekiama sukurti <clears throat> modelį, kuris būtų dar naudingesnis visai bendryjai. Per pastarąsias savaitės galėjome konstatuoti, kad e, tarybai buvo labai svarbu įtraukti Europos parlamentą į e, būsimas diskusijas susvarstant šį pasiūlymą. Tikiuosi, kad šios dienos diskusijos bus naudingos ir vaisingos, visi turėtume suprasti, kad taryba pageidauja ir siekia glaudaus dialogo su parlamentu. Svarstant šį klausimą, pirmininkaujanti šalis glaudžiai bendradarbiauja su parlamentu dėl šio pasiūlymo. Pasiūlymas yra svarbus Europos ateičiai. Ponios ir ponai, dabar kartu bendromis pastangomis turime pasiekti, kad šis pasiūlymas visais atžvilgiais atitiktų mūsų gyventojų lūkesčius. Ačiū. Pirmininkas, ačiū tarybos pirmininkui. Pradėsime diskusiją ir e, frakcijų atstovai pirmiausiai pasisakys. Pirmasis kalbės LP frakcijos pirmininkas ponas Dol. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu išlaikyti blaivų protą. Dabar e, aš e, nenoriu leistis į emocijas, bet e, šiandien iš ryto ministrė pirmininkė dar vieną iššūkį mums metė, bet aš, kaip sakiau, išlaikysiu šaltą kraują. Balsuodami vienbalsiai prieš Europos komisijos nuomonę pakeisti Šengeno vertinimo mechanizmą, bazę, Vidaus reikalų ministrė priėmė sprendimą, kuris yra visiškai nepriimtinas Europos liaudės partijai. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Malmström už drąsą, kuri pademonstravo iki pat pabaigos. Ir už tai, kad ji e, nesuklupo, nenusilenkė prieš tarybą. Pone Malmström, jūsų e, mums reikia per kitas dėrybas, nes diskusijos bus labai griežtos. E, ši ministrė net paklausė, kodėl nėra atkurtos vizos. Taip mes e, būtumėm dar geriau apka, apsaugoję savo 500 milijonų vartotojų. Pasiūlydama šią iniciatyvą, pirmininkaujantį šalis sugriovė pasitikėjimą šiuo parlamentu, kadangi tokiu būdu buvo pažeistas labai pavojingų būdų pagrindinis principas, tai yra bendrijos metodas. Ir aš galiu pasakyti, jeigu čia jūs e, mus e, užsipuldinėsite, čia mes visuomet busime prieš jūs. Ir aš galiu pasakyti, kad tas principas užtikrina, kad didžiosios valstybės narės negali primesti savo valios mažosioms valstybėms. Tai užtikrina, kad e, Europos bendrėjai principai būtų pagristi nacionaliniais interesais. Šis bendrijos metodo principas yra saugomas parlamento ir komisijos. Jis mes nei kiek neketiname šio principo atsisakyti. Aš ketvirtadienį iš ryto klausiau e, ponios Torning Schmidt e, tarybos pirmininko, pirmininkės, kad ji paaiškintų savo poziciją parlamentui. Vakar ji man skambino ir galbūt šį rytą aš gausiu atsakymą, nes bendrijos metodas atrodo ir jai atrodo yra svarbus. Uh, pirmininkaujanti Danija akivaizdžiai nepakankamai gerbė 500 milijonų europiečių ir nesivargina jiems atsakyti, kodėl ji atėmė žmonių atstovų teisę bendrai priimti sprendimus. Todėl aš dabar sakau, kad nuo mm. birželio 7 dienos vakaro pirmininkaujančios e, Danijos kaip pašnekovės įvaizdis mūsų akise sugriuvo. Ir dabar iki pat birželio 30 dienos vidurnakčio mes kalbėsime išskirtinai tik su Europos taryba arba neformaliai su būsima pirmininkaujančia šalimi Kipru. Jūs pažeidėte bendrijos metodą ir mes jokių būdų su tuo nesitaikstysime. Šiuo metu, kai ekonominė ir socialinė krizė reikalauja visų, visų nacionalinių ir Europos vadovų dirbti solidariai, atsakomybės ir pagarbos dvasioje, jūs tą pagarbą paminėte po kojomis. Tuo tarpu valstybės narės, nepasitikėdamos Europos parlamentu, eina kryptimi priešinga tam, kas mus išvestų iš krizės. Problemų sprendimas nereiškia, kad mes galime užsidaryti tarp savų sienų. Sprendimas yra e, reikalauti bendro suverenumo, bendro valdymo. E, abipusio pasitikėjimo dvasioje, brangiausios mūsų vertybės laisvės dvasioje. Mūsų frakcija reikalauja, kad taryba atsisakytų šios pozicijos. Tai yra vienintelis būdas išlaikyti santykius su Europos parlamentu. Ačiū. Socialistų ir demokratų vardu kalbės frakcijos pirmininkas Svoboda. Ačiū pirmininkė. E, ministrė, jūs, e, mes tikėjomės, kad e, bus sunku su, su jumis šiandien diskutuoti, tačiau iš tikrųjų mums yra lengva, visi jūsų pasakyti žodžiai mums yra visiškai nepriimtini. E, socialdemokratų frakcija vakar apie tai diskutavo ir priėmė vieningą sprendimą, kad jūs pasirinkote netinkamą ir pavojingą kelią. Ar e, jūs nieko nepasimokėte iš ankstesnės Danijos vyriausybės, kuomet tai buvo daromas dešiniųjų populistų sprendimas, turėjote suprasti, kad tas kelias pasirinktas nėra ar nebuvo teisingas, dėja jūs nepasimokėte. Norėčiau grįžti prie mūsų reikalų tariamai e, ir diskusija prasidėjo dėl to, kad e, labai daug Tuniso piliečių bandė patekti į Europą. Berlusconis nusprendė, kad dėl to reikia uždaryti sienas. Tai kur yra tie milijonai pabėgėlių bandančių atvykti į e, Europą? Vyksta tuo tarpu dabar kiti procesai pasaulyje, pavyzdžiui, iš Libijos šimtai tūkstančių pabėgėlių persikėlė į e, Tunisą ir Tunisas neuždarė savo sienų su Libija, e, o mes tuo tarpu bandome taip padaryti. Ar tai yra teisingas atsakas, teisinga mūsų reakcija Arabijos pavasarį? Manau, kad ne. Taip, esame problemų Graikijos ir Turkijos pasienyje. Ar, tai, e, ar dėl to turėtume uždaryti ES išorės sienas, nes nėra kitų būdų spręsti šias problemas. Mes turime solidariai e, padėti vieni kitiems, siekiant apsaugoti išorės sieną, sustiprinti jų saugumą, geriau apsiginti nuo nelegalių e, migrantų. Mm, tuo tarpu Danijos e, pozicija yra visiškai kitokia, manau, kad tai yra skandalinga pozicija, mums visiškai nepriimtina. Ir jūs išdrįstate at atvykti čia ir norite, kad mes jums padėkotume už tai, kad užkirtote kelią dar didesniam blogiui. Ar dabar mes turėtume pulti ant kelių Europos parlamente ir jums nuoširdžiai dėkoti už tai, kad įvedate naujas sienas Europoje. Žinau, kodėl taryba dabar laikosi tokios pozicijos, būtent todėl, kad Europos parlamentas kartu su komisija, čia noriu padėkoti komisijos nariai, buvo ta institucija, kuri pasiekė, kad būtų Europoje uh, užtikrinta judėjimo laisvė ir jūs puikiai žinote, kad vėl bandydami uždaryti sienas be jokios priežasties sulauksite mūsų pasipriešinimų ir būtent todėl atimėte iš parlamento uh, teisę dalyvauti uh, Šengeno mechanizmo vertinimo procesuose. Puikiai žinome, iš kur vėjas pučia taryboje vykstančiose diskusijose ir ko yra siekiama, kai kurie vidaus reikalų ministrai, pavyzdžiui, Danijos ir kitų šalių nori vėl įvesti sienų kontrolę. Mes tokiai pozicijai priešinamės kartu su kitomis šio parlamento frakcijomis ir dėsime visas pastangas, tiek politinės, tiek teisinės, e, kad padarytume galą šiandien pasiūlymams. Jūs atverėte e, vartus e, ir langus dešiniesiems populistams jų stiprėjimui Europoje ir labai apgailestavome, kad pirmininkaujantį Daniją prie to prisideda. Für die liberale liberalų alijanso vardu kalbės parlamento narys Ferhofštatas. Um, Pirmininkė, kitą ketvirtadienį, tai yra po dviejų dienų, švesime 27-asias Šengeno erdvės e, metinės. Taigi ačiū ministrė už dovaną. Labai gaila, kad šiandien vyksta ši diskusija. Iš tikrųjų, tiesiog gėda dėl to. Ir labai gėda, ministrė, kad e, prieš šios diskusijos pradžią jūs daniškai išplatinate pranešimą spaudai. Mes turime danų kalbą suprantančių narių. Jūs sakote tame pranešime, kad e, šis rezultatas yra. E, glaudaus dialogo su Europos komisija ir parlamentu rezultatas. Tai yra pasakyta jūsų pranešime spaudai, kuris buvo išplantas šyryt. Pirmininkė, jūs negyvenate viduramžiais. Viduramžiais vyko dialogas tarp karaliaus ir tuometinio parlamento. Tačiau dabar e, gyvename 21 amžiuje ir remiamės ne dialogu, o bendro sprendimo prieimimo procedūra. Ji galioja šio laikinėje visuomenėje ir šio laikinėme parlamente. Mums nereikia jūsų dialogo. Mums reikia, kad jūs pripažintumėte Europos parlamento galės ir kolegos. Dabar vyksta, nevyksta diskusija apie parlamento įgaliojimus. Iš tikrųjų, tai yra tarybos mėginimo renacionalizuoti šiandieną klausimas. Visų pirma, yra keičiamas teisinis pagrindas, kad Europos parlamentas negalėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procedūroje. Ir kitas dalykas. E, teigiama, kad e, naujo akį įgyvendinimas bus deleguotas e, tarybai, o ne Europos komisijai. Taigi tai nėra išpolis prieš Europos parlamentą. Tai daugiau yra išpolis prieš komisiją, prieš bendrijos metodą, prieš tai, kad šiandienas yra neatsiejama Europos politikos dalis. Dar skandalingiau yra tai, kad Junktinė karalystė, kuri nėra šiandieno erdvėje, kuri nusprendė ne, neprisijungti, E, yra vertinama rimčiau nei Europos parlamentas pagal teisinį pagrindą, Junktinė karalystė ir toliau dalyvaus dėrybose. Tačiau e, tose dėrybose nebus Europos parlamento. Kolegos, aš manau, mes šiandien turime imtis aiškių veiksmų. Pirma, mano nuomonė, turime kreiptis į teismą. Antra, kodėl reikia už visą tai mokėti, jeigu e, taryba nori renacionalizuoti Šengeną, tada tegul pati ir moka už Šengeno akį įgyvendinimą. Ir trečia, ministrė, kodėl apskritai tęsti darbą teisingumo ir vidaus reikalų srityje, kodėl tęsti darbą su Dublino reglamentų prieglopšio nuostatomis, kam tęsti darbą deme, dėl demer pranešimo, dėl vizų. Mes dar turime dvi ar tris savaitės, bet kamgi tęsti visą tą darbą, kam tęsti darbą dėl pranešimo, dėl um, sienų kontrolės. Um, pakartotiniu įvedimu ir apskritai, kam reikia toliau dirbti su pirmininkaujančia Danija? Galbūt reikėtų sustabdyti e, visas diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų, kol nepradės dirbti nauja pirmininkaujanti valstybė. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Rebeka Harms. Ponas ir ponai, tarybos pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad e, Danijos vyriausybė mano, kad e, išmano viską geriau už kitus savo veiksmais į tai patvirtina. Todėl aš e, taip tvirtinu remdamasi tuo, kad Danijos vyriausybė, kuri buvo būtent ta, <clears throat> kuris siekia pažangos Europoje, jog dabartiniai socialdemokratai, kurie bando e, pasiduoti dešiniųjų populistų įtakai, tikrai mm, net neš jokios naudos vykstantiems procesams. Į tai labiausiai norėjau atkreipti dėmesį per man skirtą minutę. E, Mūsų e, labai papiktino pirmininkaujančios Danijos veiksmai, nes Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, bandė glaudžiai bendradarbiauti su mano frakcija ypač ir e, labai esame pasipiknę tuo, kad pirmininkaujantį šalis pareiškė nepasitikėjimą Europos parlamentu visiems piliečiams svarbių klausimų. Nepasitikima mumis ir mūsų pastangomis priimti sprendimus, kurie būtų naudingi Europos piliečiams. Šiame parlamente dirba buvę vyriausybių vadovai, buvę ministrai. Jūs juos visus pažįstate. Kodėl manote? Ar kodėl mano ES valstybių narių vidaus reikalų ministrai, kad e, mums negalima patikėti klausimų susijusių su Europos piliečių saugumu? Manau, kad tai yra didžiulis skandalas, jūs e, bandote čia išradinėti dviratį truputėlį <clears throat> ir bandote priimti populistinius sprendimus tose sritise, kuriuose to negalima daryti. Jūs bandote apriboti vieną iš didžiausių ES pasiekimų, tai yra judėjimo laisvė ir e, tai yra tikrai gėdinga. Mes kreipsimės į teismą. Aš manau, kad šiandien yra e, ne taip, kaip jūs teigiate, e, gera diena e, pirmininkaujančiai Danijai ir viso Europoje. Tai yra pati liūdniausia Danijos pirmininkavimo diena. Pirmininkas Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu ponė McIntyre. You, Ačiū pirmininkė. Ir aš nustebau dėl tarybos sprendimo keisti šiandieno teisinį pagrindą, bet dar labiau nustebau dėl savo kolegų reakcijų, kurios buvo išsakytos šiandien. Dabar turėtume būti šaltakraujiški ir viską ramiai svarstyti. Mes neturėtume e, reaguoti kaip vaikai, kaip užsiožiavę vaikai ir mėtyti žaislų iš savo vežimėlių. Mes Mums reikia plėtoti gerus darbinius santykius su visomis institucijomis. Mūsų pirmas žingsnis turėtų būti išnagrinėti tarybos veiksmų teisinės pasiekmes. Bet turiu pasakyti, kad e, aš suprantu tas valstybės narės, kurios vienbalsiai sutarė dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Vertinimo mechanizmas yra susijęs su pasiūlymu dėl laikinos sienų kontrolės. Dėl to mes praėjusį vakarą balsavome Libe komitete. Ir abiem atvejais matėme, kad komisija pateikė pasiūlymų e, kurti Briuselių grindžiamą Šengeno valdysenos sistemą ir abiem atvejais valstybės narės mm, tam nepritarė ir pateikė mm, pagristų argumentų. Jūs turbūt prisimenate, kad ES sutarties e, Ketvirtas straipsnis teigia, kad e, e, sienų kontrolė lieka e, valstybių narių atsakomybė. Ir mano nuomonė, sienų valdymas yra tiesiogiai susijęs su nacionaliniu saugumu, kuris yra valstybių narių atsakomybė. Ir aš suprantu, kodėl valstybės narės nenori atsisakyti šios kompetencijos. Taigi, dirbkime tvarkingai, racionaliai, išlaikydami šaltą kraujiškumą ir neteikime tokių nereikalingų reakcijų. Vielen Dank. Das Wort hat. Dabar kalbės ponė McIntyre. Jums norima užduoti klausimą, tą norėt padaryti kolega Goebbels, neteisingai supratau. Ne, ponė Goebbels, atsiprašau, tačiau ponė McIntyre nenorėtų jūsų klausimą atsakyti. Žodis suteikiamas jungtinių kairiųjų frakcijos vardu, poniai Ernst. Labai ačiū, ponės ir ponai. ES atviros sienos yra visame pasaulyje pats svarbiausias ES simbolis. Tai yra didžiulis traukos objektas visame pasaulyje. ES kritikuojama kartu ir už tai, kad bando atsiriboti e, per savo išorės sienas nuo likusio pasaulio. Todėl būtina numatyti atitinkamą mechanizmą, kad e, atviros sienos būtų išlaikytos. Todėl manau, kad taryba privalo grįžti prie bendrijos ištakų ir e, baigti vykdyti tokius politinius sprendimus, kurie nukreipti galiausiai prieš visą Europos Sąjungą. Ponios ir ponai, Europos Sąjungos <clears throat> tarybos politika e, šiuo atveju yra visiškai nedemokratiška, nes taip e, yra paminamos parlamento teisės, mes to neleisime, nes mes pagal sutarties nuostatas turime teisę dalyvauti e, bendrai priimant sprendimus E, taryba nacionalizuodama Šengeno erdvę elgesi visiškai antieuropietiškai. Noriu paklausti, pirmikaujančios Danijos, ar norite, kad vėl prasidėtų uh, muitinių veikla Europos Sąjungoje. Jūs tik tai apsijuoksite prieš visą pasaulį tokiais savo pasiūlymais. Ir uh, Taip pat noriu pasakyti, kad tarybos pasiūlymas yra visiškai populistinis ir naudingas e, tik toms jėgoms, kurios siekia atgaivinti nacionalizmą ir kurios nori sunaikinti visas europinės apraiškas. Mes negalime priimti tokių pasiūlymų, raginu jūs šį pasiūlymą atsimti, jį atšaukti ir vėl tapti europiečiais. Ačiū neprisijungusių parlamento narių vardu kalbės parlamento narys Salstra. Ačiū, ponė pirmininkė. Valstybės narės nusprendė e, susigražinti atsakomybę už saugę sienas. Europos parlamento šio klausimu daugiau nebeatliks jokio vaidmens. Pone Ferhofstadai, ačiū, e, kad E, e, atsiprašau, e, jis tam tikrų Niderlandų partijų dėka pasakė, kad tai reiškia karo paskelbimą. Bet tarybagi irgi nori saugumo. Parlamentas pasisako už piliečius, tuo tarpu taryba priemė poziciją, kuri netitinka uh, parlamento pozicijos. Turėtume sukurti politiką, kuri labiau atspindėtų nacionalinius parlamentus, nes nacionaliniai parlamentai iš tiesų atstovauja žmonės. Tuo tarpu šis parlamentas turėtų išnykti, nes taip sutaupytume daug pinigų ir turėtume daugiau saugumo. Ačiū. Toliau komisijos vardu, komisijos narė Manstrim. Gerbiamas ministrė, ponios ir ponai. Prieš metus e, buvo labai didelis susidomėjimas šiandienu, buvo baiminas be priežasties, kad bus imamasi viena šalių veiksmų. Buvo neaišku, kaip iš tiesų reikėtų elgtis, sprendžiant ilgalaikės problemas prie sienos. Kokiomis sąlygomis gali būti atkurtos Europos valstybių sienos. Europos parlamentas ir komisija prašė, kad šiandienas būtų sustiprinta. E, tai turėjo būti daroma e, krizės sąlygomis, turėjo būti sukurtas Europos masto mechanizmas. Rugsėjo mėnesį komisija pateikė pasiūlymą pagrįstą Europos masto vertinimu ir taip Europos komisija kartu su valstybių narių ekspertais ir nacionaliniais e, specialistais turėtų išsiaiškinti anksti problemas egzistuojančias prie sienų. Taip galėtume išsiaiškinti, ką galima padaryti, kaip, e, kokiu priemonių galėtume imtis ir turėjome sukurti veiksmų planą. E, komisija to veiksmo plano gyvenimą stebėtų. Šiandien e, paaiškėjo, kad visa tai yra bevaisis e, darbas. E, mes suprantame, kad pagal 77 reglamentą e, turėtų būti pakeista sistema ir Europos parlamentas, priimant sprendimus, turėtų būti vienas iš sprendimų prieimėjų. Tai yra ne tik teisinis pasiūlymas, tai yra ir politinė ambicija. Kitas svarbus pasiūlymas buvo susijęs su Šengeno sienų kodeksu vėlgi kalbam apie Europos mechanizmą, e, įvesti valstybių sienas kaip e, sprendimą, kai nebeegzistuoja joks kitas. Galbūt tokiu atveju galėtų pasitaikyti. Valstybės narės yra savo sienų savininkės, bet šiandienas yra labai svarbus pasiekimas, kuri vertina mūsų piliečiai. Naujos sienos turėtų įtakos piliečiams, verslui, darbo vietų augimui, ekonomikos augimui. Todėl vienašalio sprendimo atkurti sienas negali būti. Turi būti priimtas sprendimas Europos lygių. Europos komisija nusivylė tarybos priimtų sprendimu. Jis labai e, menkai papildo esamas taisyklės, bet sukuriama sistema, kai iš tiesų neegzistuoja įgyvendinimo mechanizmo kuris galėtų būti gyventas ES lygių. Ir mes nesame pasirengę kovoti su populistiniais judėjimais, uh, E, dėl e, vidaus sprendimo. Aš vertinu Europos parlamento paramą mums, tikiuosi, kad dar čia nepadėtas taškas. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kaip vakar balsavo Lybė komitetas. Europos komisija dosie, šį dosiją svarstydama toliau su jumis dirbs, mes tikimės jūsų paramos ir norime sukurti stipresnį šiandieną, kuris būtų naudingas mūsų piliečiams, mes apsaugotume jų saugumą ir judėjimo laisvę reikalingą piliečiams, įmonėms darbo vietoms ir ekonomikos augimui. Mes turime turėti aiškis ir skaidrės Europos taisyklės vertinimų ir sprendimų prieimimą. Ačiū. Das Wort hat jetzt der Herr. Žodis dabar suteikiamas ministrui Botskopui, tarybos pirmininkui, prašau. Tak for det, ærede formand, og jeg vil gerne takke for dagens meget øh, livlige debat og for... Ačiū pirmininkė. Ačiū už šią įvykusią gyvą diskusiją. Ačiū už tai, kad buvo sureaguota į tas diskusijas, kurios vyko taryboje dėl Šengeno vertinimo mechanizmo. Labai atidžiai klausiausi šiandien vykusios diskusijos ir turiu pasakyti, kad Visi klausimai susijęs su Šengeno sienų kontrolės atnaujinimu patenka į bendrąją teisėkūros procedūrą. Taigi, tikrai neteisinga yra teikti, kad Europos parlamentas čia neturi jokios įtakos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visiškai nepagrista būtų visą tai paversti tarybos ir parlamento kova. Teisės pagrindas buvo pakeistas pasiekus kompromisą dėl turinio, dėl to buvo susitarta taryboje. Diskusijos taryboje dėl pasiūlymų turinio labai aiškiai parodė, kad nebus įmanoma pasiekti kvalifikuotos balsų daugumos, reikiamos balsų daugumos, jeigu teisin, tai pasiūlymo teisinis pagrindas liks 77 straipsnis. Taryba pripažįsta, kad ir taryba, ir Europos parlamentas e, yra vienodai suinteresuoti užtikrinti gerai veikiančią Šengeno sistemą. Ir čia Norėčiau padėkoti Jums visą darbą, kuris atliktas plėtojant bendradarbiavimą Šengeno srityje, nes parlamentas, bendradarbiavimas su parlamentu buvo labai svarbus veiksnys stiprinant ir plėtojant bendradarbiavimą šioje srityje. Ir būtent jūs padėjote mums e, įveikti iššūkius, kurių buvo kilę. Ponas Koelio daugelį metų buvo būtent šių parlamento galių įsikūnymas. Tikiuosi, kad ateityje ir toliau galėsime dirbti su ponu Koelio. Tikiuosi, kad taip ir bus. Bet vis dėlto, kaip mes galėtume sukurti geresnį Šengeno bendradarbiavimo pagrindą ir kaip galėtume viską geriau kontroliuoti. Taryba pateikė pasiūlymą, remdamasi ketvirtadienį pasiektų susitarimu. Mes taip pat nuolat dalyvaujame dialoge su parlamentu ir manau, kad daugelis diskusijų, kurios vyko dėl Šengeno valdysenos paketo, buvo, davė teigiamų rezultatų. Mes taip pat siekiame užtikrinti, kad kompromise atsispindėtų jūsų pagrindiniai pageidavimai ir dėl to sutarėme taryboje. Mano nuomonė, mūsų darbas buvo sėkmingas ir tikiuosi, kad galutinis rezultatas, turiu galvoje visas Šengeno paketo dalis, tiks ir parlamentui, ir tarybai. Taigi dabar e, iniciatyva priklauso jums. E, Dėl sienų kontrolės mechanizmo jūs atliksite savo įprastą vaidmenį kaip viena iš teisėkuros institucijų, o kuriant valdysenos mechanizmą jūs taip pat būsite įtraukti į šį darbą. Taryba nori plėtoti glaudų dialogą dėl viso priemonių paketo, ne tik dėl pasiūlymo dėl sienų kontrolės, bet ir dėl pasiūlymo dėl vertinimo mechanizmo. Mm. O prisimenant praėjusios savaitės diskusijas taryboje, reikėtų pasakyti, kad buvo visiškai akivaizdu, kad taryba nori kaip galima labiau atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę. Galiu aiškiai pasakyti, kad taryba nori ir sieks glaudaus dialogo su parlamentu šiuo klausimu. Ir tikrai neturėtų būti jokių abejonių dėl to, kad tarybos ketinimai čia yra geri. Ir tik tuo atveju, jeigu taryba ir parlamentas susivienys, apjungs savo pajėgas, tik tada mes pasieksime tokį rezultatą, kokio iš mūsų tikisi visuomenė. Taigi laukiu tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje, noriu konstruktyvaus, glaudaus dialogo su Europos parlamentu. Aš žinau, kad e, tokios pačios nuomonės laikosi ir po mūsų pirmininkausianti valstybė. Dabar lauksime oficialaus pasiūlymo iš parlamento. Išklausiau šiandien išsakytų pastabų, jas perdosiu tarybai Dar kartą labai dėkoju už tai, kad man buvo suteikta galimybė šiandien kreiptis į Jūs ir dalyvauti šioje diskusijoje. Ačiū. Moment. Ačiū ministrui, prašyčiau trumpam Jūsų dėmesio. Susidaro įspūdis, kad e, e labai vienpusiškai galime konstatuoti džiaugsmų pasimomis diskusijomis. Pagal mūsų darbos tvarką 51 straipsnį yra numatyta galimybė diskusijoje minėtiems kolegoms diskusijų pabaigoje sureaguoti. Todėl pagal 151 straipsnį dabar steiksiu žodį kolegai Koelio, nes jo pavardė buvo kelis kartus minėta diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, tarybos pirmininkė. Pirmininkaujantį šalis žino, kad e, turi imtis e, pragmatiškų veiksmų, tačiau iki šiol tokia laikysena nepasitvirtino. Taryba dabar parodė, kad e, bando dirbti toje dvasioje, kuri galiojo iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir nori dabar vėl įvesti sienų kontrolę. Aš noriu paraginti tarybą iš tiesų atlikti Šengeno erdvės įvertinimą, nustatyti konkrečias problemas ir jas išspręsti piliečių labui. Tuo tarpu taryba nori išlaikyti dabar veikiančią sistemą, kaip minėjo ponė Malstrom, pagal kurią valstybės narės gali užmerkti akis ir nepastebėti daromų klaidų. Aš e, priekaištauju taryboje dėl to, kad ji atsisakė klausimus spręsti Europinių lygmenių ir bando dabar grįžti į valstybių narių lygmenį. Tai reikštų pavojingą lūžį. Mes tikrai nepageidautume, kad būtų vykdomas Šengeno erdvės renacionalizavimas. Tarybos pirmininkas paprašė galimybės sureaguoti į šią repliką. Prašau, ponė Vatskopai. Ačiū. Norėčiau, naudodamasis progą po pono Koelio pasisakymo, jam padėkoti už glaudų bendradarbiavimą su taryba, su pirmininkaujančia šalimi. Taip pat norėčiau jam padėkoti už tai, kad jis ilgą laiką buvo pirmininkaujančios Danijos tikrų partnerių. Svarstant šį pasiūlymą, pripažįstame, kad e, taryba pirmikaujantys šalis išklausė skirtingų įvairių nuomonių, mes jas aptarsime taryboje ir tikiuosi, kad toliau galėsime tęsti konstruktyvų dialogą, siekdami uh, užtvirtinti padarytą pažangą Šengeno erdvės valdysenos stiprinimo srityje ir tai būtų naudinga visiems. Dar kartą ačiū. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbėmi ponės ir ponai, mėly kolegos, diskusijos e, dėl Schengeno vertinimo.